E, vertybės dialogė su Azerbaidžianu ir kalbant apie Azerbaidžiano tolesnį bendradarbiavimo kryptį. Ačiū komisarui. Diskusijos dėl Azerbaidžiano baigtos. Bus balsuojama po to, kai baigsime diskusijas kitų darbo tvarkės punktų, tai yra Baltarusija. A první na řadě, kdo vystoupí, je pan poslanec. O pirmas E, žodį gaus ponas Mastalka, prašom. Vážení kolegové, při hodnocení nesmíme zapomínat. Mili kolegos, nepamirškime, kad e, objektyviai bandydami įvertinti savo vidinę situaciją, turime taikyti tokius pačius kriterijus savo ir šalims partneriams. Aš e, kaip medikas pasakysiu, kad smurtas lieka smurtų, nesvarbu, kas už jį atsakingas, kur jis kyla. Turime užtikrinti, kad kalime sėdintis e, asmenis gautų tinkamą prieigą prie sveikatos apsaugos, jie turi teisę į orumą. Euronestas yra būdas keistis informacija, duomenimis, žiniomis Tačiau Baltarusijos atveju mes čia nieko negalėjome padaryti dėl to, kas vyksta šioje šalyje. Ir Prakos deklaracija yra neįvykdo, neįvykdyta. Mes siekime sukurti bendrąją Europą. Ir tą savo siekį reikia pirmiausia atskleisti Baltarusijos jaunimui. Reikia pergalvoti, ar esami draudimai yra tinkami ar mes tikrai laikome Baltarusijos pilietinę visuomenę savo draugais. O kadangi Černobilio mm, nelaimės metinės visiškai nesenai buvo minimos, siūlau Baltarusiją pažvelgti kitaip, kaip į šalį, kur yra nukentėjusi nuo šios siubingos katastrofos. Baltarusiai e, negalėjo išreikšti savo pozicijos. Baltarusija nedalyvavo mm, minėjome, yra tikras įžeidimas baltarusiams. Aš e, žinau, kad e, kalbėti greitai nori, nori visi ir ypač ponas Tanokas, kuris kalba angliškai, tačiau gal jūs papandykite greitai kalbėti, pavyzdžiui, vokiškai. Ačiū, ponas Paleckis dabar. Prašom. Prašau. Thank you. Uh per pastaruosius penkerius mėnesius po gruodžio devyniolika osios politinė atmosfera baltarusijoje dramatiškai pablogėjo stiprėja represijos prieš demokratinę opoziciją laisvą spaudą pilietinę visuomenę e, baltarusija pažeidinėja ir tarptautines sutartis. visados buvau už dialogą su minsku bet dabartinėmis sąlygomis jis tampa labai sudėtingu jeigu aplamai neįmanomu tuo labiau kad iš minsko irgi sklinda nepamatuoti kaltinimai europos sąjungos adresu netgi įžeidinėjami. rezoliucija ragina ieškoti naujų priemonių padėti baltarusijos visuom, e, pilietiniai visuomeniai opozicijai ir tai yra teisinga. Galbūt tai yra ir iliuzija, bet manau, kad ir Maskva, ir Kievas galėtų padėti kalbant su Minsku dėl politinių kalinių paleidimo. Ačiū. Ačiū. Our next speaker is Mr. Preda. Toliau ponas Breda. Ačiū ponė pirmininkė. Per paskutinį pasisakymą aš kaip ir visi kiti kolegos paminėjau praeitą savaitę įvykusi Euronės parlamentės asamblėjos posėdį kuris, kaip žinia, vyko nedalyvaujant Baltarusijos deputatams. Tai buvo pagrystas nedalyvavimas, nes Minsko parlamentarai iš esmės nėra išrinkti. Kitaip e, tariant, žmogaus teisų padėtis toje valstybėje išlieka blogiau negu kritiška. Mes visi e, prisiminėme, koks spaudimas buvo daromas protestuotojams gruodžio mėnesį. Šeši iš septynių e, E, prezidento kandidatų yra persekiojami e, Lukašenkos iki pat šiandien. Netgi kandidatų sekretariato žmonės yra persekiojami, kai kas net yra uždarytas į kalėjimą vien dėl to, kad dalyvavo rinkimų kampanijoje. Aš manau, kad čia reikėtų išskirti du svarbus aspektus. Pirmiausia, represijų nepriklausomas tyrimas yra būtinas ir antra, ekonominės sankcijos prieš Baltarusiją turėtų būti išplėstos apimant valstybės įmonės, bendrovės, kurios yra labai svarbios režimui. Ačiū. Ačiū. Tačiau Kristina, toliau Kristina Ojuland. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes kalbam apie padėtį Baltarusijoje jau ketvirtą kartą šiais metais. Vis tik politiniai kaliniai, kurie yra sulaikomi Baltarusijoje, dar nepaleisti. Mes esame dėkingi tarybai už tai, kad dar kartą buvo įvestos vizų sankcijos ir turtas buvo užšaldytas aukštų Baltarusijos pareigūnų, tai rodo, kad mums labai rūpi Baltarusijos žmonių interesai, ne tik e, tuščiai žodžiuose, bet ir praktiškai. Galbūt mes nepakankamai aiškiai dar kalbama, todėl reikalaujame, kad ES išplėstų ribojimo priemonės Lukašenkos administracijai ir viskas turi būti vykdoma per ekonominės sankcijas prieš valstybinės bendrovės. Tai turėtų tą poveikį, kurios, e, kurio negalės ignoruoti Baltarusijos administraciją. Lukašenkos e, kriminalinė nusikalstama veikla didelė dalimi e, yra priklausoma nuo sunkiųjų ginklų, chemikalų, tekstilės importo. Ir jeigu Europos rinkos būtų uždarytos, tai mes labai ryštingai pademonstruotume, kad norime nuversti Lukašenkos režimą. Tai parodytų mūsų sugebėjimą pakeisti padėtį Valdžios e, pakeitimas yra būtinas Baltarusijos žmonėms. Mes negalime neleisti tiem žmonėms pasinaudoti taip seniai geidžiamą laisvę. Ačiū. O, ponė Olijant, dabar žodis ponui Kaminski. Ačiū, ponė pirmininkė, ponius ir ponai. Mes kalbame apie politikus, žmogaus teisės Baltarusijoje. Aš norėčiau iš šį klausimą pažvelgti kiek netradiciškai. Norėčiau priminti du asmenis susijusius su šia tema. Vienas iš jų tai mano draugas Anatolij Libičko. Jis visiškai nesenai buvo paleistas iš kalėjimo, kur praleido šimtą dienų. Mano nuomonė, šis suėmimas buvo visiškai teisiškai nepagristas, todėl Aš norėčiau, kad mes jam pasiūstumėme labai aiškę solidarumo žinę. To jis tikrai nusipelno. Kitas asmuo, kuriam paramą norėčiau išreikšti, kartu aišku su kitais dešimtinis tūkstančių Lenkų, tai yra e, gazetė Vibor, čia žurnalistas ponas Počbut, kuris įmestas į kalėjimą ir yra persiekomas vien dėl to, jog Lukašenko bijo laisvo žodžio. Žodžio, kurio grindžiama bet kokia demokratija. Mes kaip europiečiai šiandien turėtumėme aiškiai pasakyti taip laisvai Baltarusijai, taip demokratiniai Baltarusijai ir taip bal, laisviems Baltarusiams Europoje. Dėkui žodis ponui Romeva Iruėda. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dar kartą norėčiau pasmerkti tą baimės ir persiekiojimo atmosferą Baltarusijoje, nuolatinius opozicijos narių persiekimus, kurie nesiliauja po prezidento rinkimų dešimtų metų pabaigoje. Taip pat e, smerkiu visus e, smurtinius veiksmus prieš opoziciją, demonstrantus. Aš tikis, tikiuosi, kad galų gale bus paleisti neteisėtai kalinti asmenys, jie galės susitikti su teisininkais, gydytojais ir e, kol kas mes regime, kaip e, vis dėlto tęsiasi šališki teismai ir galiausiai norėčiau pasmerkti tą e, susirinkimų laisvės, žodžio laisvės nepaisimą bei raginu besąlygiškai paleisti visus protestuotojus esančius nelaisvėje ir e, panaikinti jiems bet kokius pateiktus kaltinimus. Ačiū, ponui Romeva ir Rueda. Dabar pasisakys e, parlamentarai frakcijų vardu. Pirmasis ponas Protasevič, PP e frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš ties situacija Baltarusijoje blogėja kasdien. Blogėja tiek politinė, tiek ekonominė padėtis. Kalbant apie politiką, civilinių laisvių nelieka. Regime tik pasipiktimą keliančias fabrikuojamas bylas prieš prezidento rinkimų dalyvius. Ir jau buvo paminėtas su, suimtas e, Lenkijos žurnalistas. Blogiai yra ekonominė situacija, Baltarusijos rublis praranda vertę ir Lukašenka praranda e, galimybę valdyti šalį ir jam belieka tik išeidžiantis e, pasisakymai prieš poną Barozo ir prieš Ukrainos e, valdžią. Ir galų gale prisiminkė mūsų rezoliucijos aštuntąjį straipsnį. Ekonominės sankcijos yra vienintelė kalba, kurią supranta Lukašenka. Jeigu mes įvestumėme ekonominės sankcijas, tai galėtumėme tikėtis, kad represijos liautusi, būtų nutrauktos bylos, nes tik sankcijų kalba Lukašenka supranta. Atėjo laikas eiti toliau. The... Ačiū toliau socialdemokrato vardu, ponas Repo. Ačiū pirmininkė. Galime kalbėti apie paskutinę diktatūrą Europoje, būtina labai aiškiai išsakyti mūsų poziciją, kadangi paskutiniai prezidentiniai rinkimai nebuvo demokratiški, nėra taip pat žodžio laisvės, nėra laisvės burtis į asamblėjas ir pilietinės visuomenės atstovai tikrai patiria didžiulės problemas, yra chroniška problema, o būtina užtikrinti galimybės pilietiniai visuomeniai dalyvauti politinėse diskusijose. Pagrindinės e, teisės yra pagrindinis elementas ir mes negalime taip tylomis visko praleisti. Būtina e, už pasirūpinti, kad ši valstybė gerbtų savo piliečių teises ir kad pagerintų žmogaus teisų situaciją. Tai yra labai svarbu, turint omenyje mūsų partnerystę su rytų kaiminėmis. Uh, Reikia numatyti atitinkamas priemonės, kad būtų galima pasirūpinti iš situacijos pagerinimu. And... Toliau panas Donskis, liberalų demokratų vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Nėra nei vieno e, ženklo, rodančio, kad Baltarusijos režimas artimiausiais mėnesiais ir metais galėtų savaime pasikeisti. Ir tik tai ES darant didelį spaudimą būtų galima tikėtis, kad kažkas įvys. Baltarusija dažnai pažeidinėja pagrindinės teisės ir pilietinės laisvės. Matome, kad Baltarusijos administracija per pastarąjį mėnesį keletą kartų pademonstravo savo pasityčiojimą ir neapykantą pagrindinėms teisėms, susirinkimų laisviai ir žodžio laisviai. Mes kalbame apie Lukašenkos e, nepakeičiamumo ir jo režimo matricą. Tačiau vis tik aš nenorėčiau baigti taip pesimistiškai. Aš manau, kad mes visi suprantame, kad turime duoti signalą Baltarusiams kad jie yra uh, sve, pri, laukiami Europoje, tačiau vis tik darome spaudimą jų administracijai, nes ji pažeidinėja jų žmogaus teisės. Negalima būti suklaidintiems to fakto, kad kartais mes ES kūrėme tam tikras priemonės ir tam, kad laikinai įsiutintume Rusiją ar atvirkščiai. Aš manau, kad tai, kas vyksta Baltarusijoje, yra nepriimtina ir mes turime visą tai įvertinti principingai, darydami kuo daugiau spaudimo Lukašenkos administracijai. Skis. Ačiū, ponė Donskis. Toliau Poremba. Konservatorių reformistų grupė. Średnio co dwa Ačiū pirmininkė. Vidutiniškai kas du mėnesius nuo šių metų pradžios čia parlamente mes vis kalbame apie tai, kas darosi Baltarusijai. Vis nauji žmogaus teisų pažeidimų atvejai, naujos opozicijos lyderių patekusių į kalėjimą pavardės. Opozicija negali normaliai veikti, pilietinės orga, e, visuomenės organizacijos negali veikti. Mes smerkėme tai, mes, aišku, turime tai smerkti, bet aš manau, kad daug svarbiau dar būtų tai, kad mes įsitrauktumėm į pilietinės visuomenės kūrimą ir nevyriausybinio organizacijų ir laisvos žiniasklaidos rėmimą Baltarusijai. Kalbant apie ekonominės sankcijas, panašu, kad atėjo laikas, kad imtumėmės taikyti ir jas. Šiandien turėsime balsuoti dėl rezoliucijos, kurios tikslas yra suteikti moralinę pagalbą Baltarusijos e, visuomeniai. Aš manau, kad po to turi sekti konkrečios priemonės, sėtinos su finansais, ekonomika. Tai būtų sankcijos, kurios galėtų atskurti e, teisę ir demokratiją toje valstybėje. Ačiū, ponė pirmininkė ponios ir ponai parlamentarai. Žmogaus teisų situacija yra ta tema, apie kurią mes šiandien diskutuojame. Ir ypač mums rūpi padėtis Baltarusijoje. Aš norėčiau užduoti klausimą, ką sakytumėte, jeigu Lukašenkos e, artimasis ar šeimos narys e, po keleto metų e, taptų Europos parlamento lybę komiteto pirmininko. Kadagi mes būsime pasirengę e, nueiti taip toli savo diskusijose e, ketvirtadienio popietę, kad galėtumėme drąsiai kalbėti apie viską. Nors laiko nedaug norėčiau dar išsakyti keleto minčių. Aš uždaviau Jums klausimą dėl e, Lukašenkos režimo, o Vengrijos Lukašenko e, atitik, režimo atitikmens e, atstovas yra Libė komiteto vicepirmininkas, turiu meni poną Kingą ir jo vad, partijos vadovybė elgės lygiai taip pat kaip Lukašenkos režimas ir sukėlė tokią pat gausybę problemų. Aš norėčiau paprašyti jūsų traktuoti Baltarusijos režimą lygiai taip pat kaip ir Vengrijos vyriausybė. Visos demonstracijos buvo jėga išsklaidytos Rusijoje ir aš beje gavau kompensaciją, kadangi man akis buvo pripurkšta ašarinių dujų. Vengrijoje vis dar yra žmonių kalėjimuose, kurie vadovavo demonstracijoms prieš tuometinę Vengrijos vyriausybę. o, jungtin, o JAV vis dar nepanaikinta mirties bausmė, Gvantaname vis dar mm, keistais būdais yra tardomi kaliniai, kaliniai būtent tai, tais pačiais metodais, kaip kad ir Lukašenkos režimas naudojasi. Tuo tarpu jūs kalbate apie būtinybę taikyti sankcijas šiam režimui ir tik šiam režimui. Ačiū dabar žodis ponui Poseliu. Ačiū. Aš e, ne visuomet pritariu ponui Maštalka, tačiau šiandien pritarsiu. Pirmiausia, pasakysiu, kad visos partijos turi siekti, e, kad Baltarusijoje įsivašpatautų demokratija ir įvairovė. Aš pas, pasisakau už nuomenių įvairovę. Aš esu atstovas Europos e, šalies, kuri žlugo vien dėl to, kad didžiausia kalbinė grupė vokiečiai reikalavo, jog visi kalbėtų būtent vokiškai. Aš e, pasisakau pirmiausia už žmogaus teisės ir teisės į savo gimtąją kalbą, teisę ją kalbėti. Prieš 20 metų išsilaisvino Čekija ir Slovakija po to sekė e, Baltijos valstybės, Ukraina ir gal, galiausia Rusija. Niekas negalėjo patikėti, kad po 20 metų e, Europoje bus e, diktatūrų. Baltarusijoje, diktatoriškos tendencijos Rusijoje, stip, stiprėja autoritarinės tendencijos Rusijoje, Padnestrėje ir kai mūsų kitose kaimininėse šalyse. Daugiau ir mažiau ten nuolat pažydinėjimos žmogaus teisės. Mes turime galvoti strategiškai bei turime e, pagarbą žmogaus teisėms padaryti pagrindinę prielaidą santykiams su kaiminėmis rytuose. Negalima apsiriboti vien tik Baltarusiją. Proszę. Ačiū, panas Migalski. Panie Państwo, ja zacznę od takiego wątku osobistego. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Pradėsiu asmeninę gaidą. Libereko organizacija susisiekė su manimi ir paprašė pagalbos bei apsaugos vienam iš opozicijos narių, kuris yra kalėjime Baltarusijoje. Tai yra ponas Bandarenko. Norėčiau pasiūlyti visiems jums, ką domina šie klausimai, prisidėti ir pabandyti asmeniškai užtikrinti apsaugą tiems, kurie yra kalėjimuose dabar. Manau, kad mes galėtumėm kažką pasistengti padaryti dėl tų žmonių, kurie yra laikomi kalėjimuose Baltarusijai. Manau, kad mes visi galime pareikalauti konkrečių aiškių priemonių. Tai turi būti sankcijos. Tai yra vienintelė kalba, kurią supras Lukašenko. Jis supranta mm, verslo ir galios kalbą. Norint išsaugoti žmogaus teises ir demokratiją, turime kalbėti tą kalbą, kurią supras Minskas. Ir taip jaučiu, kad lyg ir yra tas nekarta pasakyta čia parlamente, tačiau po mūsų žodžių nebuvo imtasi darbų. Tad aš noriu kreiptis į kitas ES institucijas ir visus mus ir paraginti apie tai kalbėti savo šalise, su savo vyriausybėmis, kadangi mūsų vyriausybės irgi gali pabandyti įtikinti poną Lukašenką, kad jis daugiau įneštų demokratijos ir žmogaus teisų. Ačiū dabar spontaniški pasisakymai. Turime kelis kalbėtojus. Pone Korhola. Kiitos arvoisa puhemies. Valko-Venäjän presidentti Lukashenka ryhtyy joulukuussa. Ačiū pirmininkė. Baltarusijos prezidentas Lukašenka buvo perinktas, bet mes puikiai žinome, kaip vyko tie rinkimai. Opozicija buvo visiškai užčiaupta, žmonės yra įkalinti pagal pretekstą, kad jie organizavo manifestacijas. Taigi, Prezidentas turi e, savo rankose visą valdžią, tai yra labai griežtas režimas. Ir tie mėginimai įnešti daugiau demokratijos į tą šalį tikrai e, neapsivainikavo sėkme. Mes turi būti griežtesni savo elgesyje su šia šalimi. Mes taip pat turime galvoti ir apie, pavyzdžiui, čempionatus, kuriuos ketinama renkti tose, toje valstybėje ir bendrai turime remti pilietinę visuomenę. Pradančiu. Komunitatea internacională care include. Ačiū pirmininkė, tarptautinė bendruomenė, taip pat ir ES ragina Baltarusijos valdžią laikytis savo įsipareigojimų ir nustoti daryti spaudimą opozicijai, paleisti opozicijos atstovus, kurie areštuoti, atsisakyti represijų prieš spaudą, pilietinę visuomenę, žmogaus teisų gynėjus. Teismo procesai turi būti skaidrus ir sąžiningi. Baltarusijos valdžia turi suprasti, kad be, be žmogaus teisų ir įstatymo viršenybės pagal rytų partnerystės deklaraciją. Auto. Pirmininkas prašo kalbėti lėčiau. Baltarusijos valdžia turi suprasti, kad jei ji nesilaikys žmogaus teisų ir įstatymo viršenybės principų pagal bendrą deklaraciją, kuri buvo priimta 2009 gegužės 7 dieną ir kurią pasirašė ir Baltarusija, ES nebeteiks jokios paramos Baltarusiai atėjai. Žodis ponė Lunačiak. Ačiū ponė pirmininkė, paprašiau šuočio, nes norėjau pakomentuoti ponios Morvai pasisakymą. Kinga gal nėra iš mano partijos, tačiau mane iš ties papiktino, kaip jūs prilyginote e, Baltarusijai situaciją Baltarusijoje, situaciją Vengrijoje. Jūs piknaudžiaujate diskusijomis apie Baltarusiją ir išnaudojate ją savo e, tikslams. Tikrai tai yra didelė gėda mums visiems ir ypač jums, kaip tiesiogiai išrinktai e, parlamentarai. Pone Morvai, mėlynoji kortelė Aš minėjau, kad ji yra pono Durčian vyriausybės narė. Aš noriu paklausti, ar jūs žinote nors kažką apie tuos masinius žmogaus teisų pažeidimus Vengrijoje šeštais metais? Ar žinote, ką nors, gal galite pasakyti nors keletą žodžių? Jie buvo nemažiau e, baisus nei tie, kuriuos vykdo Lukašenka. E, Kadangi esu teisininkė, besispecializuojanti žmogaus teisų srityje, aš smerkiu e, tiek tą jūsų išreikštą palaikymą, e, tiek e, Vengrijos režimo veiksmus, tiek Lukašenkos režimo veiksmus. Ir manau, kad sąžiningas žmogus turėtų kovoti prieš vieną ir prieš kitą. Herr Schulz. Manau, jūs kažką painiojate ir maišote faktus. E, e, Vengrijoje nėra Lukašenko partijos, aš nesu iš Vengrijos, tačiau atsisakau pritarti minčiai, kad išreiškiama vieno parlamento nario, nari tokia kritika, e, kad jis yra prilyginamas diktatoriško režimo partijos nariai. Ačiū. Ponas Šulcis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Kinga e, gal, yra mano frakcijoje. Galima palaikyti Ferenco Dioršanį, galime e, būti prieš jį, galime palaikyti ponę Kingą, gal, galime ją kritikuoti. Kiekvienas yra laisvas savo pasisakymuose ir gali pritarti kiekvienas politiniams, e, politiniai nuomoniai ar nepritarti. Tačiau mes kalbame apie pasku, vieną paskutiniųjų Europos diktatorių, tai yra viena kruviniausių diktatūrų Europoje. Man visiškai nepriimtina, kad yra mano frakcijos narys sąžiningai ir teisingai išrinktas, prilyginamas diktatoriui ir diktatoriaus partneriui. Ir ypač tą daro narė partijos, kuri, kuri persiekioja Romus Vengrijoje. Ir kam tikrai reiktų patilėti apie ponę Kingą gal, tai būtent poniai Morvai. Okay, we will, we will Ačiū. Toliau Pone Tanok, bet prieš tai žodis poniai Morvai pateikti klausimą, ar ne? Čia diskusija apie Baltarusiją, daugiau jūs žodžio negausite. Mes čia kalbame apie Baltarusiją, ne apie Vengrijos politikas politiką. 20 metų praėjo pro Sovietų sąjungos sugrįvimą, o Baltarusijos prezidentas Lukašenko net nematė tų pasikeitimų. Jo represija tebėra tokia pati, kokia buvo sovietinėmis dienomis. Ir Lukašenko slaptosios policijos e, ir e, daugiau nebevadinamos KGB ir naudoja savo galės. E, kaip matėme praėjusiu metu gruodžio mėnesį, Lukašenka gali su pasimėgamu naudotis smurtu prieš demokratijos gynėjus. E, geografinė padėtis rodo, kad Lukašenka plečia savo kampaniją ir persekioja visus, kas jiems nepatinka. Mes reikalaujame, kad jis nutrauktų savo represinės priemonės, paleistų visus politinius kalinius ir gražintų Rusiją į tikrą demokratišką multi, multi, pluralistinę valstybę. Praėjusių savaitės Euronės asamblėjoje nebuvo Baltarusijos atstovų. Baltarusija Euro, Europos E, demokratinio žemėlapio trūkstama dalis ir aš tikiuosi, kad greitai galės jie prisijungti prie Europos šeimos. Ačiū ponė Tanok ir toliau ponas Rubiks. Paldies priekšsēdētāji. Es pilnībā. Ačiū pirmininkė. Noriu Europos parlamentas mm, tikrai teisingai daro griežtai gindamas e, žmogaus teisės ne tik ES, bet ir visame pasaulyje. Tai yra pamatinė mūsų vertybė. Tikrai nemanau, kad būtų kalbama tuščiai. Tikrai nepritariu tuštiems kaltinamam, kaltinamams ar e, yra primetami kaltinamai politi, politiniam lyderiui ir jie yra nepagristi. Na, yra sulaikyti opozicijos lyderiai, tačiau jie yra sulaikyti ir yra teisiami, bet būtent teismai vykdo teisingumą, Na, e, tai, kad esi opozicijos narys, nereiškia, kad daryti bet ką. Aš manau, kad mes turime būti teisingi ir sąžiningi kiekvienam ir visiems. Ačiū ponas Rubiks, ponė Migalski, jau pasisakėte, dėje negaliu suteikti jums žodžio. Reikia baigti mūsų diskusijas. Taigi suteikiu žodį ponui komisarui Andor. Thank you, Mr. President, honorable members. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėm parlamento nariai. Europos komisija reiškia didelį susirūpinimą padėtimi Baltarusijoje, ypač galvojant, kas įvyko po to, kai buvo pakeisti rinkimų e, standartai 2010 m. gruodžio 19 dienos prezidento rinkimuose. Dabar represijos dar labiau intensyvėja, vyksta vis daugiau e, teismų tyrimų e, nukreiptų prieš buvusius prezidento kandidatus. E, ir dauguma sulaikytojų dar tebėra sulaikyti. Tuo pat metu e, matome, kad buvo uždaryti du nepriklausomi laikraščiai - Raudnąją volę ir Našą Nyvą. Tai rodo, kad e, toliau yra persekiojama nepriklausoma žiniasklaida visuomenėje. Ypatingai galiojantinė baronienė Ashton yra labai daug kartų ir pasidariusi bendro pobūdžio ir konkrečių pareiškimų apie padėtį Baltarusiją. Aiškiai esame pasmerkę ten blogėjančią padėtį ir keletą kartų esame reikalavę, kad Baltarusija nutrauktų politinės opozicijos ir pilietinės visuomenės persekiojimą, kad paleistų visus politinius kalinius ir nutrauktų e, politiškai motivuotų bylų nagrinėjimą. Be to išreiškėme didelį susirūpinimą dėl kankinimo atvejų ir netinkamo elgesio su kaliniais, gazdinimo ir panašiai. Taip pat norėčiau Jums priminti, kad sausio mėnesį taryba priėmė e, ribojančias priemonės, tarp kurių uždraudimas keliauti ir turto užšaldimas. Tame sąraše dabar yra 179 asmenys, kurie turėtų būti prilyginami, e, kurie turėtų būti papildyti dar 40 pavarčių, kurių e, turtas buvo užšaldytas prieš rinkimus. E, atsižvelgiant į vasario meto įvykius, galbūt dar papildomų pavardžių reikėtų rašyti. Galvodami apie veikimo galimybės ir įmanomas priemonės, mes e, atsižvelgėme į ekonominę pusę. Mūsų signalas yra aiškus. Mes norime ir toliau bendradarbiauti su Baltarusijos visuomenė, pilietinė visuomenė. Mes e, darome pažangą lengvindami vizų režimą, deramės dėl vizų supaprastinimo sutarčių vasario 28 dieną taryba priemė reikalingų sprendimų, bet to skatiname, kad valstybės narės optimaliai pasinaudotų e, galimomis lankstumo priemonėmis numatytomis vizų kodekste. Ypač e, sakome, kad reikėtų mažinti mokesčius už vizas tam tikrų kategorijų piliečiams. Kalbant apie pagalbą, Europos komisija keturis kartus padidino savo paramą Baltarusijos visuomeniai ir piliečiams. Mes ir toliau esame pasiryžę E, aktyviai dirbti su Baltarusija. Tai labai aiškiai pasakėme sausio 31 dieną, kai buvo paskelbta užsienio reikalų tarybos išvados. Tuo pat metu akivaizdu, kad bet koks mūsų dvišalių santykių gilinimas priklausys nuo Baltarusijos noro e, pademonstruoti galimybę, sugebėjimą gerbti demokratijos ir žmogaus teisų principus. Gerbame parlamento nariai. Baigdamas aš norėčiau pasakyti, kad padėtis Baltarusijoje išlieka labai e, svarbus mūsų darbos varkės klausimas. Aš džiaugiuosi, kad didelė dalis parlamento narių yra pasiryžę ir toliau e, tęsti rimtą diskusiją apie padėtį Baltarusiją ir priešinasi bet kokioms destrukcinėms jėgoms. Mes ir toliau stebėsime padėtį ten atidžiai ir esame pasirengę reaguoti taip, kaip reikia, kuo greičiau. Ačiū uždėmesi. Ačiū gerbiamas komisijos nariai. Taigi, kolegos, dabar diskusiją apie Baltarusiją baigiame ir galime toliau balsuoti. Taigi, pirmiausia, balsuosime dėl šešių pasiūlymų rezoliucijai apie Šri Lanką po jungtinių tautų ataskaitos. Kaip aš suprantu, yra pakeitimas žodžiu.